tik tai pritarti tokiai e, stipriai šio parlamento pozicijai. Grazie komisario, komuniko di aver ricevuto due proposte di risoluzione. Dėkoju, ponia komisarė, yra pateikti du rezoliucijų projektai. Diskusijos baigiamos, balsuosime dėl šių rezoliucijų projektų rytoj pusę pirmos. Kitas mūsų posėdis prasidės rytoj, trečiadienį, 9 val. ryto. Darbo tvarkė yra paskelbta, jūs ją taip pat galite rasti Europos parlamento interneto